Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, pradėkime mūsų intą posėdį. Darbo tvarkę pasitvirtinti turime pagal darbo tvarkę. Ar yra pastabų ar komentarų, reikis ne. Tai tuomet darbo tvarkę laikysime patvirtintą be pakeitimų. Antra e, posėdžių protokolų tvirtinimas lapkričio 19-20, gruodžio 3 ir gruodžio 10 dienos patvirtinsime juos, jeigu nebus pastabų, kurias pateiksite iki mūsų posėdžio pabaigos. Trečias tavo tvarkis klausimas. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų. Lapkričio 19 vyko tas posėdis. Visa tai yra įtraukta į mūsų posėdžių protokolus ir Jeigu nebus pastabų, laikysime koordinatorių e, sprendimus patvirtintais. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas. E, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu ir e, gali žmonės mus matyti nuo Talino iki Salonikų ir girdėti. Turime taip pat vertimo paslaugas. Norėčiau, kad kalbėtumėte ne per daug greitai, tiksliai ir aiškiai. ES e Vietnamo laisvos priekybos susitarimui e, pakeitimus galima teikti iki vasario 8 dienos 18 valandos. Toks pakeitimas atsirado dėl to, kad buvo vėluojama iš tarybos gauti reikiamus dokumentus. Jeigu e, toliau tikėkime viskas galės vykti taip, kaip numatyta. Dabar pagal esamą situaciją gal bus ir įmanoma tvarkytis, laikytis dabar numatyto tvarkaraščio. Penktas darbo tvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis su Europos komisija dėl ES ir JAV dėrybų. Mm, iš, didži, iš generalinio direktorato prekybos turime čia atstovus. Žonliuk sveikinama atvykusis, Tesilijos Malstrom. Su Sesli Malstrom buvome susitikę sausio mėnesio pradžioje. Turime du dėrybų įgaliojimus dabar, kad prasidėtų tos dėrybos ir jos jau galės prasidėti. Vakar buvo susirinkusi stebėsenos grupė, diskutavome šiek tiek šią temą. Akivaizdu yra tai, kad dabar daug kalbama apie santykius su JAV ir kaip jie gali vystytis. Kalbama apie deskalaciją, tačiau kita vertus norime kad būtų išlaikyti mūsų principai. Tai reiškia, kad Europos komisija turi padurbėti šio klausimu ir Žanas Lukas Demartį mums dabar paaiškins, kas ir kaip. Žanliuk Demartį. Labas rytas visiems, norėčiau priminti svarbiausius kito mėnesio prioritetus turėsime ir toliau e, dirbti su, e, e, su, su JAV administracija, E, kalbėsime apie prekybos priemonės. Ir kartais e, žinome, kad JAV taiko prekybos apribojimų priemonės net artimiausiams partneriams. E, Visą tai tam, kad pasiektų savo tikslų. Prezidento ir kongreso nesutarimai, trintis tam tikra, gali irgi turėti įtakos toms daryboms nes dėl atskirų nuostatų e, pagal JAV teisę ne visada galima e, daryti vienus ar kitus žingsnius. Mes turime likti ramus ir tvirti. Mūsų prioritetas yra e, bendrame pareiškime padarytų prioritetų įgyvendinimas. Mes esame tai numatę. Liepos 21 dienos dokumente mes turime atlikti viską, ką esame įsipareigoję, mes turime labai tvirtai E, kalbėti su JAV ir priminti, ką du prezidentai ankstesni yra prisižadėję ir kas turi būti gyvendinta. Visą tai yra išdėstyta bendrame pareiškime. Turime ir toliau raginti JAV, kad reaguotų į svarbiausius iššūkius, kad tęstų reformas ir modernizavimo darbus ir kad, ir kad būtų atsiliepiama į iškylančius iššūkius. Kai dėl arbitražo e, reikia pasakyti, kad kyla tokia rizika, kad PPO e, arbitražas gali būti blokuojamas 2019 metais, sprendimų priims gali būti blokuojamas. Mes turime reaguoti tinkamai ir efektyviai į naujus galimus prekybos ribojimus, kuriuos gali pritaikyti mums JAV administracija. Jeigu bus taikomi atidėliojimai dėl muito mokesčių ar kvotų, turime būti tam pasirengę. Tai gali būti taikoma dujoms ir automobiliams importuojamiams iš Europos. Mums reikia turėti pasiruoštus sprendimus. Mes be abejo reaguosime, jeigu mus palies tie sprendimai. Mes esame paruošę sąrašą importuojamų prekių iš JAV už 20 milijardų eurų, tokia yra to sąrašo vertė maždaug. Ir mes imsimės atsakomųjų veiksmų, jeigu jų prireiktų toms prekiams, e, kurias, kur, kurias esame parinkę. Čia e, turiu pasakyti, kad tų prekių nėra svarbiausia tiekėja JAV ir jų tikrai nepritrūks jeigu busim priversti reaguoti ir jeigu turėsim taikyti papildomus mokesčius. Be abejo, galime imtis ir vienašališkų veiksmų prieš JAV, bet tai gali labai pakengti busimoms daryboms su JAV. Liepos mėnesį, manau, e, buvo primti geri sprendimai ir dabar turime stengtis, kad būtų numatyta su JAV tinkama prekybos darbo tvarkė kad būtų galima atsižvelgti į pasiektus rezultatus ir kad būtų galima e, panaikinti tą užburtą ratą, kai vieni kitiems taikome priekybos ribojimus. Tuo pat metu turime suprasti, kad visa apimančios darybos ir susitarimai e, turi vykti, bet ne bet kokią kainą. Prieš šešerius metus matėme, kad e, buvo priimti kiti sprendimai po vykusių dėrybų. Negali būti nei kalbos apie tai, kad bus grįžtama prie TTIP tipo susitarimo ar kad bus taikomi TTIP susitarimo atskiri elementai. TTIP e, dėrybos nepavyko, jos žlugo ir nėra jokių galimybių grįžti prie kažko, kas jau yra nepavykę net jeigu ir iškiltų daugiau sunkumų su JAV administracija. Visą tai apibūdina, kokios logikos laikus Europos komisija, nes buvo parengtos praeitą penktadienį dvi direktyvos, viena dėl muitų mokesčių, kita dėl atitikties vertinimo. Taigi, dėl tarifų. E, pažiūrėjus dokumentą daug kas savaime paaiškėja, kai dėl atitikties vertinimo dokumentas daug sudėtingesnis ir ES, ir JAV turi tam tikrą praktiką e, susijusią su atitikties vertinimu, siekiant užtikrinti, kad gamintojai negalėtų į rinką patiekti produktų tol, kol jie netitinka visų esamų reikalavimų. Visą tai tam, kad būtų užtikrinta, kad nesaugus produktai ar kokybės reikalavimų netinkantis produktai nepateks į mūsų rinką yra numa, es reikalingos visos struktūros ir testavimo ir sertifikavimo, kurios turi tai užtikrinti. Visą tai be abejo gali prailginti e, arbitražo procesus, tai gali apsunkinti procesus, nebūtinai nuo to pagerės produktų sunkum, e, saugumas. Tačiau mūsų tikslas yra atlikti tinkamai tuos vertinimus, mums būtina, kad sumažėtų nereikalingos kainos, e, nes kam tuos kaštus numatyti, jeigu tai nepagerins produkto kokybės. Jie turi atitikti mūsų saugos lygį, jie turi atitikti mūsų kokybės reikalavimus. Liepos mėnesį mes esame prieėmę sprendimus ir tuo pat metu turime pasakyti, kad su Trumpo administracija pasiekti pažangos galima, apie pasiektą pažangą galima kalbėti labiau kaip apie sėkmę darybose dėl atskirų dalykų, dėl atskirų fragmentų. Tarp JAV ir ES reguliuotojų bendradarbiavimas e, vyksta toliau, kalbam apie medicinos įrangą, komisija derasi čia ir turi reikalingą struktūrą dėryboms. Ir reikia pasakyti, kad ir viena ir kita pusė turi daryti nuolaidų. Būtina atsižvelgti į audito išvadas, kuris vyksta iš abiejų pusių ir e, stengiamasi to audito veiksmų nedubliuoti. Taigi norime su JAV pasirašyti įsapimantį prekybos susitarimą. JAV, aišku, nėra pasirengusi dėtis dėl pačių jautriausių klausimų, dėl geografinių nuorodų, pavyzdžiui, dėl kai kurių kitų dalykų. Dėl to Mes be abejo turėsime kalbėti apie žemės ūkio produktus ir taip vadinamasias SPS problemas, e, specialiasias preferencijų priemonės. Ir jie kalba e, taip pat diskusijose kalba apie, e, primena visą apie tą TTIP darybų blokavimą darybų pabaigoje. Tai štai, ko išmokome iš TTIP? būtina turėti reguliarią darbo tvarkę su JAV. E, svarbu, kad būtų dirbama e, atsižvelgiant ir į platesnį kontekstą, negu buvo numatyta TTIP dėrybų metu. Taigi su Trumpo administracija būtina bus ir toliau dirbti dvi šalių pagrindu. Ir reikėtų pasakyti, kad mes ir toliau dirbsime negailėdami pastangų, kad mums pavyktų. Tikėkime, kad mūsų prekybos santykiai pasikeis artimiausiais mėnesiais, Kai kurie dalykai gali pasikeisti, kai kurie galbūt nepasikeis. Turime likti budrus, mes bent jau taip suprantame savo pareigą dabar. Ir be abejo, esame pasirengę diskutuoti su jumis toliau, jeigu užduosite atitinkamų klausimų. Ačiū Žanlukai, sako pirmininkas, o dabar norėčiau pranešėjams suteikti klausimą. Paskui šešėlinėms pranešėjams, o paskui galės klausti kiti nariai. pranešėjas dėl ES ir JAV prekybos santykių. Vienu aspektu aš pritariu jūsų nuostatai. Būtent, kad negalima dėrėtis dėl nuoseklaus prekybos susitarimo su JAV, su šia vyriausybė. Ko gero nesvarbu netgi, kokia mm, vyriausybė yra JAV dabar valdžioje. Kadangi dėl viešųjų pirkimų, dėl paslaugų, dėl e, aplinkosakinių dalykų, ko gero, nepavyks susitarti, tai tiesiog neįmanoma. Mes turime pakankamai daug patirties rengiant TTIP. Todėl kyla klausimas, ar nereikėtų pradėti darybas kitų pagrindų. Mes nuolat kalbame, kad diskusijos vyksta patiriant spaudimą. Spaudimas dėl plieno ir aliuminio importo uh, draudimo išlieka galioti. Ir antras ta spaudimo priežastis tai yra e, terorizmo grėsmė. Junktinės Amerikos valstijos tiesiog nori numatyti draudimą eksportuoti automobilius į ES. Taigi draudimas ES galioja, o priešingų kryptimi ne. Taigi kokios yra baimės, grėsmės? Tiesiog yra laikomasi skirtingų pozicijų lyginant su ankstesniomis deklaracijomis. Trečia, Liepos mėnesį parlamentas prieimė didžiulę balsų daugumą rezoliuciją, kurioje yra sakoma, kad parlamentas nepritars jokiai sutarčiai, jeigu nebus atsisvelgta į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą ir jo įgyvendinimą. Ketvirta, mes nuolat diskutuojami apie prekybos susitarimus teigiame, kad reikia įtraukti tarifo visas apimtis ir visas prekybos apimtis. Dabar kalbama apie prekybinės, e, pramoninės prekes, neįskaitant automobilių. Kalbame apie 90 procentų, bent jau tokį skaičių nurodė komisija. Bet to Įvairiose srityse vyksta įvairūs e, ginčiai pasaulinė prekybos organizacija su JAV ir be to iš JAV pasiekia aiškus signalai, kad mes pradėję diskusijas, darybas šiuo pagrindu, JAV pozicija iš esmės nesigeis. Dabar kreipiuosi į šešėlinius pranešėjus. Penki klausimai. Aš nežinau, ar aš juos visus prisiminsiu. Aš pritariu viskam, ką jūs pasakėte. Tačiau jeigu mes norime išvengti prekybos karo su JAV ir jeigu mes norėtume sumažinti tą tarifų karo galimą žalą, tai Jeigu neturėsime jokio tvarkaraščio, tai apskritai neturėsime perspektyvos, kad ką nors pasieksime. Ir e, iš tikrųjų mes, ko gero, išaldysime šitą situaciją ir tai padidins dar labiau to prekybos karo potencialą. Norėčiau nu, žinoti, kokiais terminais ketinate dirbti. Helmut, Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėjau pasakyti, kad dėkoju už informaciją apie tai, kaip du kartus buvo bandoma pradėti darybą su JAV administracija. Komisija norėjo gauti iš tarybos įgaliojimus pradėti darybas. Aš manyčiau, kad parlamentas taip pat turėtų išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Jūs ką tik suformulavote pirmininkė penkis klausimus. Aš pritariu jiems. Tačiau papildomai norėčiau pasakyti, kad iškyla ekstrateritorinių JAV sankcijų grėsmė. E, sankcijų nukreiptų į kitas ES priekybos partnerės. Taigi, kaip reikėtų užtikrinti priekybinius mainus ir kaip tai turėtų atsispindėti galimuose darybose. Antras klausimas, jūs taip pat e, paminėjote JAV 232 teisės aktą, kuriame yra kalbama apie kai kurias prekių grupės ir kaip tai atsispindės mūsų prekybinėse santykiuose. Tačiau reikėtų nepaviršti. Nepagir grėsmės kylančios dėl plieno ir aliuminio priekybos ateityje. Be to 232 JAV teisės aktas. Ar jūs manote, kad JAV galėtų atsisakyti šio teisės akto mainais už sutartį su ES? Taigi čia yra teisėkuros klausimas. Taigi teisės aktas suvaržo JAV rankas. Ar jūs matote perspektyvų atsisakyti JAV šito teisės akto ir kaip tas klausimas galėtų būti keliamas darybų metu. Vakar mes stebėsinos grupėje beje keitėmės nuomonėmis tam tikrais aspektais ir aš supratau, kad į, tik namą įtraukėme, neįtraukėme žemės ūkio gaminių, tačiau žemės ūkio gaminiai apskritai vis tiek yra tam tikra kreipimosi į kongresą dalis, kadangi kongresas norėtų bendalinai atspindėti šioje sutartyje ir žemės ūkio gaminius. Taigi, kaip užtikrinti, kad žemės ūkio gaminiai niekaip nepatektų į, šių, į šias darybas, į darybų apimtį. Ačiū už jūsų nuomonę. Tai primena Sarą Leandrą man kažkuo, kadangi jis pakeitė šiek tiek kryptį. Ticiana, FDD vardu. Dėkuoju pirmininkė. Mėly kolegos, jeigu gerai prisimenu, anksčiau padarytas, padarytus pareiškimus komisijos šiame politinėme kontekste, tai nežinau, kas dabar e, pasikeitė ir nežinau, e, kodėl e, komisija dabar prašo darybinių įgaliojimų su jungtinėmis valstijomis, bet atrodo, kad šitie dalykai vyksta ir e, turime informacijos, kad darybos e, e, dėl žemės ūkio nevyks. Ir aš tiesą pasakius esu sunerimusi, žinodama, jog kai kurie Europos gaminiai gali būti blokuojami. ir taip pat e, kalbant apie muitus automobiliams, kurie yra eksportuojami į Junktinės valstijas, aš nežinau, ar e, čia tik tai aš viena, manau, kad žemės ūkis neįeis į e, darybinį galiojimų sritį. Ir kita vertus, aš manau, kad Europos komisija elgesi pakankamai pavojingai. Įvairios e, sritis, farmaciniai produktai, kiti e, dalykai. Visą tai, kas vyksta tose sektoriuose, ar iš tikrųjų čia ginami ES piliečių interesai ir ar nekils e, problemų mūsų gamintojams ir nekils problemų visuomenės sveikatai. Panas Pilner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, mano nuomonė gerai, kad vyksta darybos, gerai, kad kalbamasi. Ir e, tai, kad partneriai susėda prie, prie stalo ir kad bendrauja, tai yra gerai ir tai už kartą kelia, kelia eskalacijai. Tai tai yra teigiamas dalykas. Tačiau, aišku, reikėtų galbūt pakoreguoti ir lūkesčius e, šiek tiek, nes e, kuomet e, vyko TTIP darybos, tai mes galbūt tikėjomės šiek tiek per daug ir turėjome paskui keisti tos lūkesčius. Dabar e, mes e, turime suprasti, jog e, per tas darybas nebus įmanoma sureguliuoti visko ir PPO problemų, ir santykių su Iranu ir taip toliau. Atvirai tariant, kyla klausimas, ar apskritai įmanoma e, susitarti. Ir Aišku, jeigu norime susitarti, tai e, turime turėti aišku įsivaizdavimą, dėl ko tarėmės. Tuo tarpu dabar iš darybinių įgaliojimų susidaro įspūdis, kad čia norime dėrėtis dėl visiškai kitokio pobūdžio susitarimo. Ar čia kalba sukasi apie TTIP. Ir aišku, būtų labai įdomu išgirsti, kaip yra planuojama renkti tas e, dėrybas, kaip komisijos nuomonė jos vyks. Aišku, kadangi yra tokie siauri darybiniai įgaliojimai, galbūt e, gaila, bet e, atsižvelgiant į politinį kontekstą, taip tai yra pakankamai suprantama. Mes uh, Norime, kad e, prekybiniai susitarimai būtų gilus ir visą apimantis, todėl tas susiaurinimas mums netrodo labai tikslingas. Ir aišku, kyla klausimas, ar mes turime svarbių interesų žemės ūkio ir maisto perdirbimo sektoriuje. E, kita vertus, man patiko TTIP darybiniai įgaliojimai, nes ten buvo toks gilus visavimantis požiūris. Bet kas dabar vyks su TTIP? O? įgaliojimais. Ar e, šitie nauji įgaliojimai pakeičia TTIP įgaliojimus, ar dabar yra du skirtingi įgaliojimai - TTIPui ir, ir, ir kitoms daryboms. Dėkoju, dar keli kolegos ir užbaigsiu paskui kalbėtojų sąrašą. Dėkoju. Dėkoju pranešėjui. Aš manau, kad mes e, turėtume būti ramus ir elgtis e, nuosekliai. Būtent taip reikia elgtis, kuomet kitas partneris yra agresyvus ir sunkiai prognozuojamas. Aš e, manau, kad taip pat yra pavojus, jog viešoji nuomonė visą, visą tai suvoks irgi tam tikrų būdų agresyvi. E, pono Trumpo taktika daro neigiamą įtaką toms e, dėryboms. O kalbant e, apie viešosios nuomonės e, suvokimą, mes žinome, kad prekybos sektoriuje daug kas priklauso nuo suvokimo, nuo jėgų santykio tam tikro suvokimo. Ir aišku, turint omenyje potencialaus prekybinio karo, uh, E, pavojų mes turime ir toliau plėtoti dialogą. Aš turiu taip pat klausimą. Klausimas yra toks. Turint omenyje, kaip buvo toli pasistumėję titipo dėrybos, mes e, atsidūrėme, aišku, galų gale aklavietėje kai kuriais klausimais, tačiau dėl pramonės, pavyzdžiui, dėrybos buvo pakankamai pažangos padariusios. Ar e, dabar ar ES ir toliau laikysis čia e, panašių principų, nes e, aš manau, kad e, jeigu bus laikomasi čia tų pačių darybinių principų, tai bus įmanoma susidėrėti dėl kai kurių dalykų. Toliau dėl prekybos pobūdžio, tai yra techninių požiūrių e, laisvos prekybos susitarimas, nors ir ne viską apimantis. Tad kokia yra Europos e, komisijos strategija? Europos komisija yra įsipareigojus, kad visose Europos e, prekybos ES sudaromose prekybos susitarimuose bus atsižvelgiama į tvaraus vystimosi aspektus. Jungtinės valstijos, kaip žinome, pramonės uh, sektoriuje užsima tuo, kas yra vadinama socialiniu dempingu kai kuriuose valstijose ir tai daro potencialiai neigiamą įtaką Europos e, Sąjungos darbuotojams, tad e, kaip bus atsižvelgta į tuos e, tvarumo užtikrinimo aspektus, net ir turint omenyje, kad darybiniai įgaliojimai yra pakankamai siauri. Norėčiau paklausti, kaip bus užtikrintas darybinis skaidrumas. Ar mes e, elgsime skaidriau negu darėdamiesi dėl kitų susitarimų? Norėčiau pratesti kolegės klausimus. Genetiškai modifikuoti organizmai, žemės ūkio gaminiai e, su genetiškai modifikuotais e, organizmais taip pat mėsa, kuriuose yra, kurie yra hormonų. Ar tai bus mūsų darybinių diskusijų objektas taipogi? JAV asmens duomenys yra kartais taip pat e, prekybinė e, prekė. Jeigu mes naudosimės Google ar kitomis JAV teikiamos paslaugomis, ar tai reikštų, kad mes vadovausimės JAV teisę, kaipgi elgsimės šiame prekybos susitarime šiais klausimais. Is die aan? Ja, hij is aan. Dank u wel. Ja, voorzitter, ik verbaas me er zeer over dat het voorstel om op. Dėkoju pirmininkė. Labai keista, kad šitas pasiūlymas daryti su JAV vėl grįžta tiesiog uh, vyriaus mūsų gyventojai pasisako prieš tokius uh, prekybinius susitarimus, kadangi TTIP uh, klimas apsaugos ir kitais aspektais ignoruoja mūsų pasiūlymus. Todėl Komisija sakė, kad jinai nenorėtų dėrėtis tiesiog būti turėdama įremtą pistoletą į kaktą. O dabar mm, atrodo, kad vis dėlto yra mm, norima dėrėtis, nes valbant, kalbant apie tai, kad žmogaus teisės, gyvūnų e, gerovė, aplinkos apsauga yra tos vertybės, kurių jie nesilaiko. Taigi, dėl ko mes ketiname dėrėtis? Aš manyčiau, kad čia turime kalbėti apie pasitikėjimo votumą. Mūsų piliečiai mumis pasitikė ir mes turėtume jų nenuvilti. Taigi, kaip užtikrinsime, kad visais šiais aspektais bus atsižvelgiama į mūsų piliečių lūkesčius. Aš pritariu tiems neigiamiams pastebėjimams, tačiau norėčiau, kad vis dėlto ES labai drąsiai imtus darybų su JAV. TTIP darybos sužlugo ne dėl mūsų kalties, o dėl to, kad JAV nieko nebenorėjo pasiūlyti. O dabar atrodo, prezidentas Trumpas chaoso pasaulyje ir toliau įvesti, įnešti kuo daugiau netvarkos. Jeigu mes parodysime vienybę, tai JAV prezidentas nebus tas stipruolis, mes būsime stipresni, todėl mes turime kai ką prieš pastatyti konkretaus, e, tvirtai, oriai pradėti dėrybas ir jeigu mes nesuskaidysime, tai mes būsime šiame dėrybų procese stipresni. Todėl mes parlamentas turėtume e, suteikti pakankamai aiškius darybinius įgaliojimus praėjusiais mėnesiais ir praėjusiais metais prieš vasarą buvo bandoma prezidentui Trump daug ką paaiškinti, tai padarė ir federalinė kanclerė Merkel, Makronas laikėsi Junktinėse Amerikos valstijose, taip pat jis vėl bandė, Trumpas bandė e, Prancūziją prieš pastatyti ES Malstrom taip pat patyrė tą patį, tačiau aš manyčiau, kad reikia laikytis ramybės. Manyčiau, kad tos per pasarosius metus vykusios pakankamai sėkmingos darybos turėtų būti tęsiamos ir aš manyčiau, kad uh, E, formuluojant dėrybinis įgaliojimus, mes turėtume suteikti komisijai pakankamai daug veiksmų laisvės ir tikėtis, kad bus apgimti mūsų interesai ir palaukti, kokios pozicijos laikysis mūsų darybinis partneris JAV ir kada pasirodys jų darybinės ribos. Taigi aš manyčiau, kad tai, ką mes sukūrėme šiame, šioje kadencijoje, turėtume išsaugoti ir aš norėčiau, kad šitas mūsų pasitikėjimas komisija nebūtų kaip, kaip nors pamintas kojomis, turint omenyje naujus parlamento rinkimus. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai kadangi suprantu, kad toje sudegintoje žemėje išvysti e, žolės daigelį. Todėl labai svarbu grįžti prie darybų, kad nevyktų tolesnė e, priešiškumo eskalacija. Jeigu mes galvojame apie grįžimą prie darybų ir apie tai, kaip pasiekti bendros pažangos arba kaip grįžti prie įprastinių tarpusavio santykių, tai manyčiau, kad visos pastangos yra sveikintinos. Tip, tip, ko gero, problema buvo ne tik tai tarifinės kliūtis, tačiau buvo ir kitų dalykų, todėl reikia įvertinti pačius kritiškiausius aspektus, taip pat užtikrint pakankamai daug skaidrumo, kad nereikėtų mums e, gintis ir aiškintis ir mm, tiesiog reikėtų išvengti, kad šitos dėrybos nesužlugtų jau jų pradžioje. Reikėtų priminti, kad e, iš JAV Liepos mėnesio deklaracijos E, įdėktų kai kuriuos bent jau pagrindinius principus ir aš manyčiau, kad e, tai galėtų būti pagrindas tolesnėms daryboms. Kolegos kalbėjo ir apie tai, kad mes, europiečiai, neturėtume skaidytis. Tai svarbiausias mūsų, ypač mūsų parlamento iššūkis kadangi mes turime suteikti pasitikėjimo komisiją votumą ir žinome siekti, kad šiuose dėrybose būtų pakankamai daug skaidrumo, kad nebūtų jokių neiškumų ir kad mes žengtume bent mažą žingsnį, kad galėtume atstumti tą protekcionizmą. Žanliuk, 10 minučių atsakyti. To, to, to Dėkuoju. Galbūt e, atsakyti 20 klausimų per tiek laiko bus sunku, bet aš pasistengsiu. E, pir, pir, pirmiausia, penki e, klausimai dėl aliuminio ir plieno. Paskutiniai pareiškimai Liepos mėnesį. Mini tarifus ir, ir, ir bandymus išspręsti tas problemas. Uh, Ir mes matome, kad yra tam tikras balansas tarp, tarp kontrpriemonių ir e, matome, kad e, tai daugiau neigiamas įtakos daro jungtinėms valstijoms, nes e, kainos jungtinėse valstijose aukštesnės už tarifus. Darybos galės būti užbaigtos, e, manau, dar kitų, manau, kad tai aišku, dėl e, automobilių dalių atsarginių tai matysime. Pareiškimas, deklaracija čia pakankamai aiški šito klausimu. Ir mes nebandysim kvestionuoti sutarties dvasios ar prieštarauti tai dvasiai. Galbūt e, dar yra tam tikrų grėsmių, jeigu kils kažkokių problemų, tai mes jas presime darybo metu. Turime pasitikėti savo jėgomis, mes esame pakankamai stiprus ir mes įrodėme, kad e, mes esame pasirengę reaguoti, o dėl e, plieno tai yra čia tam tikrų saugiklių ir mes parodėme, jog gebame reaguoti šito klausimu dėl plieno ir būtent todėl galbūt ir pasiekėme sėkmės Liepos mėnesį. Ponas e, Trumpas nenori konflikto su mumis iki kadencijos vidurio rinkimų. Taip pat yra akivaizdu, jog mes e, negalime įsivaizduoti jog liks nesureguliuotų klausimų dėl e, ginčių sprendimo mechanizmo ar panašiai su valstybėmis, su kuriamis sudarome sustarimus ir kurios išeina iš Paryžiaus sustarimo. Tačiau e, Politiniu požiūriu mes, aišku, e, matome, kad čia kalba sukasi apie labiau sektorinius e, susitarimus. Be automobilių. Tai sustarimas atrodo, jog bus be automobilių, jie neįeis, bet e, atrodo, jog gali būti liberalizavimas tam tikrų segmentų automobilių sektoriaus. Žinau, kad iš e, jungtinių valstijų pusės pakankamai jautri žiūrima į kai, kurių, kai, kai kuriuos uh, kai kurius automobilių tipus, furgonus pavyzdžiui. Toliau e, klausimas dėl žemės ūkio įtraukimo ar ne. Tai yra, aišku, sunkus klausimas, mes neturim daug e, laiko, bet e, diskusijos e, Ženevoje rodo, jog e, gali būti tam tikrų galimybių. Aš nesu labai optimistiškai nusiteikęs, tačiau matysime, kaip viskas vyksta Ženevoje, kaip, kokia situacija bus dėl valstybės pagalbos. Bent prieš porą savaičių mes turėjome konstruktyvų sustikimą Ženevoje. Toliau, ponios Maklarkin klausimas dėl tvarkaraščio. Jeigu bus susitarimas ir e, jeigu bus duoti darybiniai e, įgaliojimai tik tai dėl tarifų ir dėl tam tikrų prekių, tai tuomet darybos gali vykti labai greitai. tipo kontekste daug kas buvo padaryta, dėl, ko buvo, dėl daug ko buvo susidarėta ir tai gali būti e, panaudota darybose dėl tarifų. Čia mes pagilinome kai kurios aspektus, bet pagrindinė problema lieka automobilių sektorius e, amerikiečiams. Taip pat e, tekstilės sektoriaus kai kurie dalykai. Pono Šolco klausimas dėl e, ekstrateritorinio sankcijų. Aš e, nesu kompetentingas atsakyti į tą klausimą dėl sankcijų. E, vicepirmininkė, vėliausiai galiuotinė Mogherini čia e, e, e galėtų atsakyti šitą klausimą. Mes e, pasiekėme neseniai sėkmės spręsdami jungtinių e, valstijų sankcijų e, problemas. E, ne todėl, kad mes, e, kad mums patinka Putinas ar, ar kai kurie kiti politikai, bet todėl, kad tai būtų kėlę daug problemų mūsų aliuminio sektoriui ir automobilių sektoriui ir e, tuo būdu visą tai būtų buvę labai palanku Kinijai. Bet mes šitos klausimus nagrinėjame. Kita vertus, čia kalba sukasi ne apie teisėkuros aktą, o apie e, kito ligmens aktą dėl žemės ūkio. Taip. Kongresas daro spaudimą šituo klausimu, tačiau mums tai neprimtina visų pirma dėl politinių priežasčių Kita vertus, mes suprantame, kad e, šitas klausimas problematiškesnis mums negu e, jungtinėms e, valstybėms. Ir tai taip pat paralyžiuoja mus ir trukdo dėrėtis kitais klausimais dėl SPS darybos. Tai tos uh, dėrybos, pavyzdžiui, dėl, dėl, dėl vištienos, dėl genetiškai modifikuotų augalų. Tai mes ne, ne, nesidarėme šitais e, klausimais, niekuomet nesidarėjome, nes e, mes e, laikomės principo, jog mes e, turime būti autonomiški, turime apsaugoti savo piliečių e, sveikatą ir toliau čia taikome e, tas nuostatas, kurios yra numatytos galiojančiose teisės aktuose. Ir šito požiūriu nėra jokių dviprasmybių. Mes, mes taip pat atsisakome dėrėtis, kuomet mums daromas uh, spaudimas, kad mums į smilkinį įremiamas ginklas, nes tai e, gali baigtis šitų darybų nutraukimu. Pono Filnerio klausimas e, dėl e, dėl to, kad uh, plačios apimties sustarimas yra geresnis dalykas, taip. Taip, iš tikrųjų, tai įmanoma, jeigu daroma nuolaidų, tačiau TTIPO atveju mes daug ką pamatėm, kaip yra. O dabar mes darome su tokiu partneriu, kuris yra išėjęs iš Paryžiaus e, susitarimo. Dėl e, žemės ūkio sektoriaus. Taip, čia mes turime svarbių interesų, bet mes nesame vieni. Bet e, čia yra ir kitų po visų tuos lypinčių aspektų. Jeigu dėrybos bus atvertos žemės ūkiai, tai jungtinės valstijos iš karto imsis priemonių prieš pačius jautriausius mūsų produktus, prieš e, keulieną, paukštieną. kitus mėsos produktus. Dėl žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus, tai amerikiečiams čia e, rūpi labiau žaliavos negu perdirbti gaminiai. Taip pat e, turime nepamiršti, jog mes e, eksportuojame aukštos kokybės perdirbtus maisto produktus, pritaikydami prie jungtinių valstybių vartotojų poreikių. Ir todėl mes e, negalime savo leisti uh, bloginti mūsų mėsos sektoriaus padėties, atverdami duris e, didelio masto importo iš jungtinių valstijų. Mes esame partneriai, gal mums pavyks pas, pasiekti kompromisą. E, turėtų galbūt teoriškai pavykti, bet kol kas aš nesu optimistiškai nusiteikęs. Toliau klausimas dėl viešosios nuomonės suvokimo. Mes e, nebijome, yra bendra deklaracija, tai yra geras rezultatas ir e, tai buvo pasiekta ne bet kokia kaina. Praeitie mes įrodėme, jog esame pakankamai stiprus, bandysime tai daryti ir toliau. Tai yra bendras pareiškimas jungtinių, jeigu jungtinių valstybių darybininkai nesilaikys deklaracijoje mm, minimų principų, tai jų problema, ne mūsų. Ponas Trump dalyvavo rengiant tą bendrą pareiškimą. Ir e, dabar tarsi kvestionuojami kai kurie dalykai. Domenų apsauga. Mes e, niekuomet dar nesiderėjom šitais klausimais. Dabar yra naujas darybinis formatas. Mes e, dabar galime lokalizuoti tos duomenys, tai nebūtinai susiję su jų uh, apsaugą, bet šitais klausimais nebus dvišalių darybų. Galbūt bus darybos dėl e, elektroninės prekybos. Matysime, kas dalyvaus tose darybose, tačiau tai nesusiję su mūsų dabar nagrinėjimais klausimais. Ir čia bus daugiau skaidrumo negu TTIP atveju, tai gali leisti pasiekti teigiamų rezultatų iš abiejų pusių. Galbūt tie dalykai kol kas nėra ypatingos svarbos, tačiau mes e, bandysime siekti subalansuoto ir gero rezultato. Ar mes e, pasitikim Ar, ar pasitikime komisiją? Na, mes nesame silpni ir kuomet mums bus suteikti darybiniai įgaliojimai, tai e, pol, po, politiniais sumetimais mes e, norime gauti tos įgaliojimus e, kaip galima greičiau, kad e, galėtume pareikti bendrą pareiškimą ir kad tuomet e, jau e, tam tikrų veiksmų imtusi Junktinės valstijos. Tad, e, e, kai jeigu prasidės e, dėrybos, tai pirmiausiai mums reikės atitikties. Nustatymą. Aš manau, kad mano, man skirtas laikas jau pasibaigė. Dėkuoju. Ar būtų dar papildomų klausimų dėl tvarkaraščio? Galbūt jūs žinote, kad pakankamai greitai vyks rinkimai į Europos parlamentą. Bruselėje e, nuo balandžio iki Liepos ne, nevyks praktiškai niekas. Ar gali būti kokiu nors darybų raundų šituo laikotarpiu? Ir kitas klausimas dėl TTIP. Kokia yra padėtis dėl TTIP? Ar viskas yra išaldyta, ar kai kas juda į priekį? Aš manau, kad yra du skirtingi įgaliojimai, nes TTIP, TTIPui skirti įgaliojimai nebuvo atšaukti, tačiau prieš aktyvuojant iš naujo tuos e, įgaliojimus, aš manau, kad to nereikėtų E, daryti, turint omenyje, kad viskas e, už, užsiblokavo. Tai klausimas, kada ir jei. Ir, e, ir ar dabartinė administracija galės padaryti pažangos dėl viešųjų pirkimų, nes mes čia nesiekėme kažkokių vietinių preferencijų, mes paprasčiausiai norime, kad mes būtume traktuojami e, vienodai, turint omenyje federacinę mm, pagalbą. Ir e, mes e, suprantame, kad visos mūsų sistemos apsaugoti mes negalėsime, bet galbūt galėtume apsaugoti kai kuriuos aspektus. Toliau. E. Kai kuriuose sektoriuose, aišku, mes e, esam labai stiprus ir turime to naudotis ir, aišku, turime visuomet galvoti, ar yra įmanoma daryti pažangą. Ypač tais atvejais, kai iš Amerikos pusės gauname racionalių pasiūlymų dėl pačių jautriausių mūsų produktų kategorijų. Nes e, paprastai dėl tų jautrių dalykų kyla problemų. Bet kol kas visą tai yra išaldyta. Tai taip, e, darybos išaldytos, bet e, teisinio požiūrių visi uh, E, įgaliojimai dar galioja, tata, bet polit, politiniu požiūriu situacija dar nėra palanki darybą atnaujinimui. O dėl darybų laik, rinkiminių laikotarpių iki Liepos mėnesio, na, matysime, kada mes gausime darybinius įgaliojimus iš tarybos. Aš e, manau, kad tada ir parlamentas galės tarti šito klausimo savo žodį, kaip kad ir būdavo praeitėje. Ir e, jeigu bus e, ryštingai veikiama iš abiejų pusių, tai manau, kad procesas e, galės vykti pakankamai greitai. Aš suprantu, kad dėl tarifų gali kilti kai kurių sunkumų dėl vertinimo priklausomai nuo diskusijų vyksmo. Ko pasakyti, aš manau, kad e, kita parlament, kitos kadencijos parlamentas taip pat turės e, sugaištam tikrą laiką logistiniams dalykams, vertimui ir panašiai. Dėkuoju, Žanliuk. Mes ir toliau palaikysime kontaktą šitais klausimais. Linkiu vyriausios klūties jums. So. Tvarkoj. Dabar turime pereiti prie šešto darbo tarkės klausimų. Kalbėsime apie rekomendaciją tarp Rusijai ir Sąjungos vyriausinio keliotinių užsienio reikalams ir saugumo politiką ir komisijos pirmininko pavaduotojų dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos konfederacijos susitarimo dėl institucinės struktūros. Poniai Ticianai, begin žodis, penkios minutės. Dėkuoju, pirmininkė, mėly kolegos. Europos Sąjunga nesenai užbaigė dėrybas šito klausimu su Šveicarija. Aš kaip e, pranešėja e, būčiau. E, realijos gauti anksčiau informacijos iš Europos komisijos šituo klausimu, e, kad parlamentas būtų informuotas e, prieš pasibaigiant šitoms daryboms. Čia kalba sukosi apie laisvos e, priekybos susitarimą sudarytą 72 metais ir kai kurios naujesnius susitarimus, daug sektorių, kur, kuriuose vyksta priekyba tarp uh, ES ir ES išeina už 72 e, susi, metų susitarimo ribų, pavyzdžiui, e, paslaugos. Taip pat e, čia kalba sukosi ir apie muitinių aspektus ir aš norėčiau, kad koordinatoriai paverstų šitą nuomonę rekomendacijomis. Kai kurie iš aspektų, kurie nepatenka iš šio e, minėto susitarimo srity, turėtų būti e, apimti čia, pavyzdžiui, žemės ūkis, e, kilmės vietos pavadinimai, taip pat reikėtų privalomo pobūdžio nuostatų dėl pasienį, pasienyje gyvenančių e, darbuotojų, dėl mokestinių aspektų, jų, jų, jų teisų geresnio apibrėžimo, tai yra tie gyventojai, kurie kiekvieną dieną važiuoja dirbti į Šveicariją. Pernelyg paskubėjau, atleiskite. Dabar suteiksim žodį ponui Benjum. E, Benupnau. Dėkoju. Aš dirbau e, prie šio klausimo. Kaip žinia, ES Šveicarija yra ne tik prekybos e, partneris, bet ir klimato kaitos rytyje daug bendradarbiaujama švietimo, ekonomikos, šengeno erdvės klausimais ir vidaus rinkos rytyje taip pat bendradarbiavimas intensyvus. Prekybos santykiai yra tikrai glaudus, tačiau dėl investicijų e, turime pasakyti, kad situa, kai, kai ką reikia sureguliuoti, bet egzistuoja laisvo judėjimo sustarimas 1,4 e, milijono ES piliečių gyvena ir dirba Šveicarijoje. Šveicarai savo ruoštų taip pat, jų nemažai gyvena ir dirba ES, 300 tūkstančių e, pasienio darbuotojų kasdien keliauja dirbti iš ES į Šveicariją. Mūsų jie daugybė susitarimų. Mes jau girdėjome, kad turime turime 1972 prekybos susitarimą ir mes esame numatę visas sąlygas reikalingas e, ir susijusias su, pavyzdžiui, žemės ūkiu, su aviacijos sektoriumi, su atitikties vertinimu ir taip ir panašiai, bet yra ir spragų šiame bendradarbiavime. Ir tie sustarimai, reikia pasakyti, pasirašyti buvo prieš 20-30 metų ir laisvas prekybos sustarimas neapima žemės ūkio srities. Turime atskirą susitarimą, tačiau nėra, išskyrus sūrį nėra liberalizuoti tie prekybos santykiai. Yra kitų ryšių, kurie turėtų būti įtraukti į šiuos susitarimus kaip laisvas teigimasis aplinkosaugos kai kurie dalykai, tvari plėtra ir panašiai. Kai kurie produktai, e, kurie yra įtraukti į sutarimą, nėra palankus ES gamintojais. Mes turime bendrųjų paslaugų reglamentą ir ten turime tik tai vieną e, nuostatą numatę susijusiu su laisvų paslaugų teikimu. Bendrai kalbant, egzistuojantys susitarimai e, kol kas neleidžia visiškai sukurti lygiavertės partnerystės. Trūksta kai kurių nuostatų ir ginčių sprendimo mechanizmo. Kol kas vyksta tik tai diplomatinės darybos, sprendžiant įvairias iškylančias problemas. Nuo 40-ųjų vyksta darybos spręsti įvairioms toms spragoms, problemoms ir jos baigėsi tik pernai. Pernai e, lapkričio 31 buvo sustarta dėl galutinio teksto, kuris dabar yra teikiamas konsultacijoms su konsultacinė Šveicarijos konfederacijos taryba. Tas susitarimas bus abipusiai naudingas, nes paštikrins teisinį geresnį saugumą, patikslins sąlygas vidaus rinkoje, kaip veikti gali mūsųse Šveicarijos piliečiai ir mūsų piliečiai Šveicarijoje. E, e, išplečiama apreptis to susitarimo. Arbitražas ir um, Teisingumo teismo kompetencija taip pat yra numatomi naujajame susitarime. Mes turime, mes, mes turime taip pat mechanizmą egzistuojančioms problemams spręsti. Pavyzdžiui, jeigu Šveicarijoje e, yra taikomos e, tam tikros priemonės arba jeigu skiriasi e, teisinės nuostatus Šveicarijoje ir ES, kad kai kuris čių, kas tuomet turėtų būti daroma. Mes galime nusiųsti savo siūlymą, be abejo. Bet tai nėra taip paprasta, kadangi tas susitarimas nebūtinai bus formaliai, ar tas siūlymas nebūtinai bus formaliai patvirtintas e, Šveicarijos konfederacijos parlamente. Tai reiškia, kad po visų aiškinimuose turi tarti savo žodį Šveicarijos konfederacijos taryba ir turi pateikti institucijų sustarimą parlamentui, jo patvirtinimui. Dar norėčiau pastabą pasakyti dėl to, ką jūs sakėte, dėl e, plieno, e, plienų taikomų priemonių. E, tas klausimas irgi Šveicarijai labai aktualus, bet reikia taikyti daugia šalias apsaugos priemonės pagal PPO nuostatas ir būtina veikti remiantis nediskriminacijos taisykle. Tad manyčiau, kad čia remiantis tą taisyklę galėtume numatyti tam tikras priemonės ir šioje srityje. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar po dvi minutės galės kalbėti šešiliniai pranešėjai. Prašom, kolega. Dėkoju, ponė Begin, už nuomonės projektą. Aš pats, mano frakcija, džiaugiasi tuo projektu. Dar iki naujų metų buvo rastas sutarimas šiuo klausimu. Dešimtmetį vyko dėrybos, buvo daug energijos ir politinės valios sunaudota tam reikalui išspręsti Ir manau, kad puiku, kad tas sustarimas ir verslui, ir piliečiams padidins teisinį saugumą. E, svarbu pažymėti tai, kad ratifikavimas vėluoja 52 procentai viso eksporto iš Šveicarijos keliauja į ES. Importo taip pat daugiau negu 50 procentų yra iš ES į Šveicariją. Taigi prieš baigiantis dėryboms mes turėtume išspręsti visas egzistuojančias spragas Ir šiaip turėtume gauti tekstą iš anksto patvirtintą, būtų keista e, atsidarinėti vyriausybės puslapį ir ten to teksto ieškoti. Aš norėčiau pridurti, kad apie darybų pabaigą pradėšimą esame gavę ir tikiuosi, kad yra tikrai labai svarbu E, užbaigti tos visus žingsnius, nes gruodį rasti sutarimai yra geri, nereikėtų dar metų metus tęsti diskusijų šią temą, tiesiog reikėtų pasirašyti susitarimą. Taip pat e, labai atidžiai išklausysiu kolegų pastabų kad galėtume išsiaiškinti, kaip galiausiai toliau žengsime e, ši, spręsdami šį klausimą. Ačiū kolega Dantį, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju kolegai Begin už nuomonę. Manau, kad tai geras darbo pagrindas. E, šita tema mums yra esminės svarbos, todėl kad e, čia kalba sukasi apie penkis sektorinius susitarimus e, su Šveicarija. Mes siekiame, kad būtų didesnis veiksmingumas ir kad būtų optimizuojami mūsų prekybos sartis keitose e, sektoriuose. Ypač ten, kur ES e, prekybos balansas yra teigiamas, mes taip pat e, siekiame didesnės integracijos ir ES akį didesnio taikymo santykiuose su Šveicarija, kalbant apie kilmės vietos pavadinimus, taip pat laisvą asmenų judėjimą, tai yra aktualios ir pakankamai kontroversiškos politinių požiūrių temos. Aš jau nuo šitų aspektų taip pat e, priklausys ir daugelis kitų aspektų, dėl kurių dabar derimasi, be kita ko, ir e, dėl kai kurių aspektų susijusių e, su kitais sektoriais. Abi pusės yra e, nusprendusios iki 20 metų pradėti dėrybas e, dėl viešųjų pirkimų ir taip pat dėl laisvos prekybos e, naujo susitarimo, nes yra tik tai 72 metų prekybo, laisvos prekybos susitarimas, kuriame nėra numatytas tinkamas ginčių sprendimo mechanizmas. Aš taip pat e, pateikiau savo komentarus ir akcentavau tos aspektus, kurie man atrodė e, patys svarbiausi čia. Dėkuoju dar kartą dė, už pateiktą nuomonę. Dėkuoju. EKR frakcijos vardu kalbės Joachim Starpatį. Prašau. Pirmininkė, aš tą tarp institucinį susitarimą įvertinau iš kitos pozicijos. Ir susidariau įspūdį, kad stipresnė pusė tiesiog primeta silpnesniai pusiai e, savo sąlygas. Norėčiau grįžti prie ES teis, prie, prie Teisingumo teismo sprendimo dėl ES teisės taikymo. Aš puikiai suprantu, kad Teisingumo teismas, nagrinėdamas Europai, ES svardžias bylas, tiesiog pasitelkė e, visai kitus mums palankius argumentus. Iš tikrųjų, aš nemanau, kad į Šveicariją reikėtų perkelti ES teisę. Jeigu grįžtume prie laisvo asmenų judėjimo, Iš tikrųjų, manyčiau, kad visi savo vietoje geriau gali įvertinti, kas tinka būtent jiems. O tai yra subsidiarumas. Todėl reikalavimas laikytis ES teisės, mano manimu, yra griešimasis į valstybės subsidiarumą. Europos ekonominė bendryje nenumatė kokių nors uh, sanglodos įmokų. Tiesiog švei, šveicarai yra verčiami daryti tuos dalykus, kurie ir svarbiausia yra mums. Iš virsų, iš esmės, jeigu Šveicarija nevertina palankiai šito susitarimo, tai tuo met yra numatytos sankcijos. Aš manyčiau, kad reikėtų šiek tiek pristabdyti savo apsukas. Jeigu Šveicarijoje dėl šito susitarimo būtų organizuojamas referendumas, tai jo metu tikrai nebūtų užsitikrinta gyventojų dauguma, kadangi akivaizdu, kad stipresnė pusė primeta silpnesniai pusiai savo sąlygas ir aš nemanau, kad šveicarai pritars tokiam sutarimui. Klausas Būknai, žalių vardu. Ačiū. Kolega išsakė abejonių dėl to, kad mes diktuojame savo sąlygas šveicarams ir tai, kad Šveicarijos profsąjungos atmetė jau dalį tų sutarties aspektų. Nenorėčiau čia nieko vertinti, tačiau norėčiau priminti, kad gruodžio 7 dieną buvo susitarta dėl kai ko, ką komisija sako keisti nebeįmanoma. Jeigu taip iš tikrųjų yra, aš nesu įsitikinęs, tai ko gero neverta jau daugiau ir diskutuoti čia nieko. Kada komisija pateikė tekstą, bent aš jo nemačiau, gal kas nors matė. Nieko panašaus man dar neko iki šiol patirti. Manau, kad e, čia visiškai nepaisoma parlamentinės kontrolės teisės ir todėl aš niekaip negalėčiau palankiai įvertinti šito sustarimo. Indeed, a... Uh, Na taip, problema tikrai rimta. Man atrodo, mes su prekybos generaliniu direktoratu puikiai bendradarbiaujame. Šiuo atveju esame susitarę dėl informacijos keitimosi, pasidalymo ją ir panašiai, ir dokumentų siuntimo. Komisijos tai nėra mm, bendra linija šiuo atveju. Man tenka galimybė ir garbė dėrėti su taryba ir komisija. Ir norime paraginti komisiją taikyti mūsų standartus, kalbant apie santykių tarp institucijų plėtojimą. Kitaip dirbti yra neįmanoma. E, šiuo atveju taryba ir, ir, ir parlamentas išvelgia tam tikrų išlygų. Galbūt atsakyti tuos komentarus galėtų išorės veiksmų tarnybos atstovas. Prašau. Much, Chair. um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Galbūt neįprasta gali pasirodyti tai, ką pasakysiu, bet šios darybos irgi buvo iki pat pabaigos labai neįprastos. Paskutinis darybų raundas vyko lapkričio 23 dieną su šveicarų darybininkais. Mes paskui tas darybas užbaigėme ir mūsų požiūrių tos darybos yra baigtos. Deramasi buvo dėl federalinės tarybos ir vyriausybės patvirtinimo. Ir tuo metu buvo nuspręsta, kad federalinė taryba kol kas neparems viso susitarimo, bet pirmiausia pradės konsultavimosi procesą. Tai yra iš tikrųjų labai neįprastas konsultavimas, įskreipiamas interesuotas grupės, tokios kaip parlamentas, verslo atstovai, socialiniai partneriai, kantonai, mokslo tyrimo subjektai ir panašiai. Tris mėnesius tai trunka ta konsultacija, o paskui galiausiai federalinė taryba turi primti formalią poziciją ir ją patvirtinti. Ir tikėkime, kad jie galės pritarti tam susitarimui, kurį E, sudarė darybininkai. Dabar situacija tokia neįprasta ir galiu paaiškinti, kodėl jūs dar negavote formalios susitarimo kopijos. Džiaugiuosi turėdamas galimybę kaip tik ir išaiškinti visą tai jums dabar. Ačiū, Ticiana, prašau. Jūs norėjote apibendrinti registrą. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju taip pat šešėliniams pranešėjams. Uh, su kuriais mes e, pasidalijome savo e, nepasitenkinimu dėl kai kurių e, aspektų. Taip pat dėkoju komisijai. Norėtume pabrėžti, jog susitarimo projektas galėjo būti išplatintas ir anksčiau turint omenyje Šveicarijos galutinę poziciją. Tai aš norėčiau taip pat dar kartą pasakyti, jog šitą nuomonės projektą norėčiau paversti rekomendacijomis. Okay, so, um... Taigi pakeitimus galima teisti iki sausio 25 dienos 18 valandos. Ir prašyčiau tuos pakeitimus teikti angliškai. Šiek tiek laiko trūksta, nes AFET komitetas balsuos vasario 20 dieną. Tai reiškia, kad mes savo rekomendacijas turime parengti iki tos datos. Taigi sausio 25 yra paskutinė diena, 18 val. kada galima teikti pakeitimus anglų kalba o šešėliniai pranešėjai turės e, aptarti juos pakankamai skubiai, kad būtų galima tą komitete balsuoti vasario ketvirtą dieną. Taigi dėl skaidrumo e, turėtų išorės teismų tarnyba atsižvelgti mūsų pastabas. E, perduokite jas, kai grįšite į savo biurą, kad požiūris pasikeistų. Kol kas dėkoju šią diskusiją, baigėme nagrinėti šeštą darbo tvarkės klausimą, keliaujame prie septinto ir aštunto, tai yra Es ir Vietnamo socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės sustarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos medienam. Heidi Hautala yra mūsų pranešėja. Žodis jai. 5-6 minutės pasisakymui. Pone Hautala, dėkoju. Na, iš tiesų, manau, kad to laiko užteks tikrai, nes jo lab, kad truputėlį anksčiau baigėm net prieš tai buvusi klausimą. Kaip jau sakiau, pirmojo keitimosi nuomonėmis, nuomonėmis metu, kai kalbėjome, kai vyko pirmos diskusijos dėl šio akto, dėl to flekt taikymo, aš tuomet E, atlikinėjau, na, tokią kaip pranešėja privačią tyrimo misiją Vietname. Ir sausio pradžioje jau sakiau, kad tas tyrimas buvo tikrai naudingas. Aš galiu pasakyti, kad tai tikiuosi buvo naudinga ir Vietnamo administracijai, nes ši pamatė, kad mes šią, šį prekybos instrumentą labai vertiname ir kad e, mes pasisakome už tvarę plėtrą. Vėliau šis savanoriškas partnerystės susitarimas turėtų prisidėti kovoti su savavališkų miškų kirtimų visame pasaulyje. Šis susitarimas yra puikiai priemonė vykdyti prekybos dėrybas, jeigu pilietinė visuomenė įsitraukia į šį procesą. Ir džiaugiuosi, galėdama pasakyti, kad Vietnamo atveju šios dėrybos e, buvo tos, kur pilietinė visuomenė įsitraukė taip aktyviai, kaip niekada anksčiau. Taip galėjo, gali paskatinti sisteminius pakeitimus šalyje, pozityvius pakeitimus. Kolegos, aš tikiuosi, kad šitas bendradarbiavimo modelis, savanoriškos partnerystės susitarimų modelis yra tas, kurį turėtume skatinti tokiose šalyse, kurios užsima medienos ir jos produktų gamybą. E, savanoriškas prekybos sustarimas yra pirmas, kurį reikėtų parašyti, pasirašyti su šalimi, kuri kaip tik ir gamina medienarios produktus. Ir mes jau esame tų susitarimų pasirašę. Tai yra iššūkis, Vietnamas prisima įsipareigojimus ir užtikrinti, kad visa medienos gamybos ir tiekimo grandinė tai taikys numatytus reikalavimus, kurie taikomi pasaulyje. Tai reiškia, kad nelegalios medienos e, nebelieka toje grandinėje. Medienos pramonė turi didžiulį potencialą, tai yra e, taip pat ir variklis e, išjudinti kit, kitiems procesams, paskatinti socialinį ekonominį šalies vystimasi. E, būtina, kad Vietnamas plėtotų savo pramonę, bet kad tai būtų daroma tvariai. Būtent dėl to Vietnamui yra reikalinga parama. Savanoriško priekybos sustarimo įgyvendinimas šaliai bus iššūkis, tai bus ilgas procesas, tol, kol galės gauti flekt licencijas Vietnamas. Tundisui prireikė dešimties metų tam. Tačiau žvelgiant į įsipareigojimus, į įsitraukimą, aš manau, kad gal greičiau Vietnamui pavyks gauti tą licenciją. E, Vietnamas neseniai buvo minimas kaip šalis, kur labai plačiai buvo įsikerojusi nelegali prekyba mediena. Ji buvo vežama ir iš Kambodžos. Ir Reikia pasakyti, kad dabar turime pareikalauti, kad Vietnamas įrodytų, kad yra iš tikrųjų nusiteikęs kovoti su ta nelegale prekyba per savo, e, savo teritoriją, ypač kovoti su nelegalia medienos prekyba iš Kambodžos. E, šis sustarimas reiškia, kad Vietnamas prisima įsipareigojimus užtikrinti tvarę medienos prekybą ir tiekimą, turėti taip pat įsipareigoję importo kontrolės sistemą, kad nebūtų į Vietnamą nelegaliai importuojama mediena ir kad ta kontrolė būtų labai rimta ir, ir efektyvi. E, importo įmonėms turėtų būti keliami labai aiškus reikalavimai ir Vietnamas bus pirma šalis regione ir ketvirta pasaulyje po ES, Junktinių valstybių ir Australijos, kuri būtent ir numatys tokius įpareigojimus. Vietnamas taip pat įsipareigojo įtraukti pilietinę visuomenę į šio teisės akto gyvendinimo stebėseną. Tai yra irgi puikus dalykas ir kurį puikiai vertina ES. Taip pat norėčiau paminėti labai svarbu ES delegacijos atliekamą darbą Hanojuje tam, kad šis procesas e, įvyktų iki galo ir kad būtų abipusiai naudingas. Aš, kaip pranešėja, galėčiau papildyti tokiomis rekomendacijomis tą susitarimą. Ir siūlymus rekomendacijų pamatysite labai greitai. Mums reikia sukurti e, aiškius kriterijus, Vietnamas juos turi turėti, įvairioms pramonės schemoms aiškius e, kriterijus. Norėčiau pabrėžti, kad medžio gamintojų asociacija taip pat gavo e, ir, e, ir kitos kai kurios asociacijos labai taip pat įsitraukė iš šio klausimo sprendimą. Jos e, užtikrins, kad bus tinkamai koordinuojami provinciniai ir nacionaliniai lygmenys ir žingsniai šio, šio mūsų aptariamoje srityje, būtent kuriuos atliks šie lygmenys. Uh, Mano siūlymas būtų toks. E, šis susitarimas turėtų būti laikomos, tokio pobūdžio susitarimai turėtų būti laikomi prioritetiniais. Jų gyvendinimas, jų gyvendinimu turėtų rūpintis ir ES delegacijos atitinkamuose šalyse. Na, aš šiek tiek ilgiau kalbėjau negu šešios minutės, bet dar norėčiau pridurti, kad mes manome, jog Vietname įvyko labai teigiami pokyčiai nes įsigaliojo atitinkami teisės aktai šių metų pradžioje, tai reiškia, kad draudžiama yra nelegali priekyba mediena. Noriu pabrėžti, jog šios nuostatos visos turi būti nedelsiant įgyvendinamos Vietname. Lygiai taip pat, kaip ir nelegali priekyba mediena su Kambodža ir Afrikos šalimis. Kai lankėmės Kambodžonėje, apnompenė sosnė labai trumpai, mes susitikome su pilietinės visuomenės atstovais ten ir atrodo, kad nelegalūs miškų kirtimai vėl padidėjo. Ir Kambodža draudžia įstatymu e, nelegaliai kirstos medienos prekybą. Ir patekimas tos medienos į Vietnamą yra nelegalus. Ir aš m, manau, kad su Kambodža turi būti gyventinamas medienos prekybos uh, moratoriumas dėl to, kad e, ta šalis, Kambodža, turi pirmiausia pati tinkamai gyvendinti teisės aktus šioje srityje. Ir kol bus įgyvendintas tas gyvendinti teisės aktai, turėtų būti taikomas minėtas moratoriumas. Puikiai vyko bendradarbiavimas e, Įdomus buvo vizitai, tie ilgesnės trukmės vizitai atskirose provincijose, matėme, kaip įsitraukė plėtinė visuomenė šios procesus. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir džiaugiuosi, matydamas, kad mūsų pranešėjas Zahradil sutiko pirmininkauti e, mūsų grupiai, nes posėdis vyks sausio 30 dieną, kaip tik kalbėsime apie šį savanorišką partnerystės susitarimą Ir mes matome, kad ši tema yra labai svarbi. Labai svarbu taip pat, kad e, būtų atliktas tyrimas, kad pasakytų savo nuomonę tyrimų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos. Aš tikiuosi sulaukti daug pakeitimų ir tikiuosi, kad šį sustarimą galėsime greitai ratifikuoti. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. O dabar šešėlėms pranešėjams suteiksime žodį. pono Zahradil nėra dabar, nes jis posėdžiauja Deve komitete, bet suteiksim žodį kolegai Prūst. Bien, merci, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų, aš norėjau padėkoti pirmiausia poniai Hautala, pranešėjai, už jos puikiai parengtą rezoliuciją. Aš manau, kad ji puikiai įvertina kontekstą ir tuos privalumus, kuriuos turime aptarti. Ji kalba apie savanorišką partnerystę sustarimu, kuris tuo pat metu yra kokybiškai įpareigojantis, kad neliktų nelegalios priekybos mediena. Aš manau, kad tai yra tikrai įdomi pamoka, kurią turime išmokti. Mes galime pagerinti priekybos santykius, tačiau tuo pat metu galime keistis gerą, gerąją praktiką ir skleisti savo vertybės, ne tik pasirašydami laisvos priekybos sustarimą. Nes kai kas mano, kad laisvos prekybos susitarimai arba teisingos būtų geriau prekybos susitarimai kaip savitikslį dalyką. Ir jie daugiau nieko nemato. Kartais net sabotuojami prekybos susitarimai kad tik nebūtų prekybinių kokiu nors aspektu. O šiuo atveju savanoriška partnerystė yra tokia, kuri padeda kovoti su tam tikrom gybėm, tai yra kovojimas su nelegalia prekyba mediena, tačiau kalbame apie legalią prekybą. Ir tai yra tas pavyzdys, kurio turėtume laikytis. Sveikinu ir Vietnamo, ir Europos struktūras, kurios laikosi tokio konstruktyvaus požiūrio. Sveikinu pranešėją, kad taip pozityviai išsprendė tokią aktualią temą. Dėkoju. Merci. Beaucoup. Ačiū. Socialistų demokratų vardu Šūstra. Ačiū. Marija Arena, mūsų šešėlė pranešėja, paprašė manęs trumpai išsakyti, perskaityti jos nuomonę. Dėkoju pranešėjai už pranešimo projektą, tai geras pagrindas dirbti toliau. Šitas savanoriškas susitarimas yra labai svarba priemonė Vietnamui, leisinti tingamai organizuoti prekybą medieną, kadangi šita prekyba vyksta šiame regione, Kambodžoje, Laose ir taip toliau, kitose valstybėse, į kurias yra uh, eksportuojama į Kongo demokratinę respubliką ir taip toliau. Todėl šitas susitarimas yra labai reikalingas, tačiau būtina užtikrinti, kad e, jis būtų tinkamai įgyvendinamas, kad procesai būtų skaidrus ir kad būtų įtrauktos vietos bendruomenės atstovai. Labai svarbu įdėkti mechanizmus, kuriais būtų galima stebėti, ar tinkamai laikomasi Vietnamo teisės aktų šioje srityje. Labai svarbu kovoti su nelegale prekyba prekybos grandinėje ir taip pat reikėtų kontroliuoti jau gatavus medienos gaminius. Jeigu Vietnamas įdėks labai griežtus teisės aktus, tai reikia dėti pastangų, kad aktyviai veiktų šioje prekybos grandinėje ir kitos valstybės ir trūkstami teisės aktai turėtų nesumenginti Vietnamo teisinių pastangų. Dėkoju pranešėjai dar kartą už šį pranešimo projekto tekstą. Zahadil, šešias minutės. Šiuo metu aptarnėjame tris dokumentus susijusius su Vietnamu, jie nėra tiesiogiai susirė teisiškai arba procedūriškai, tačiau savo turiniu. Laisvos prekybos susitarimas neseniai buvo priimtas, aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu, dabar kalbame apie laisvanorišką susitarimą dėl prekybos mediena ir medienos gaminiais. Taigi šitas dokumentas yra labai svarbus. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirma, tai, ką dabar daro Vietnamo vyriausybė, kokių žingsnių imasi ir tai yra labai optimistiniai mm, procesai kurie padės tęsti prasidėjusias dėrybas. Labai svarbu, kad yra imamasi teisinių pastangų nustatyti e, miškų kirtimo ir miškų eksploatavimo teisės. Ir labai svarbu, kad Vietname būtų teisiniais pagrindais paremta e, medienos gamyba. Antras aspektas pratesiant valstybės pastangas ir verslo veiksmus. Reikėtų palūkėti, ar verslas prisitaikys prie naujos teisinės situacijos. Todėl mes turime aktyviai stebėti, ar verslas pats sugebės įdėkti savanorišką stebėsienos uh, E, priemonės ir tai atsispindės rezoliucijose, kuriuose mes galėsime pristatyti platesnį vaizdą. Dėl neteisėto importo iš Kambodžos ir Laoso, bet ne tik tai iš šito geografinio uh, regionų, bet ir iš tolesnių regionų, pavyzdžiui, iš Afrikos žemynų, iš šio žemynų valstybių, kur vyriausybės yra silpnos, kur klesti korupcija, kurioje yra pakankamai daug vietinių konfliktų. Taigi ir tose valstybėse reikėtų imtis priemonių e, prieš uh, nelegalų importą į Vietnamą. Tai iš karto, žinoma, šitų klausimų Vietnamas neišspręs, tačiau mes galime konstatuoti, kad pasiekta pažangos ir aš matau, kad pranešėja pritarė šiam susitarimui ir aš taip pat pritariu jos nuomoniai, o vėliau mes pristatysime ir devę komiteto nuomonę kurioje buvo balsuota dėl mano parengtos nuomonės vakar. Liberal vardu Lys. Ačiū. E, Madame Lalonde tient également. E, Lalonde vardu kalbėsiu, kadangi jis negalėjo kalbėti. Jis taip pat norėtų padėkoti autelai už šitą projekto tekstą. Tikrų tekstas yra suderintas. Uh, Labai svarbu, kad socialistinė Vietnamo Respubliko imtųsi teisinių priemonių ir kad imtų labai griežto reglamentavimo, kad mediena būtų ir miški, miškai eksploatuojami tvariai. Žinoma, reikės imtis ir struktūrinių reformų Vietname, šešėlinė pranešėja kalba apie tai, kad labai svarbu, kad Vietnamas laikytųsi jungtinių tautų tvaraus vystimosi tikslų ir kad būtų laikomasi darbo tvarkės iki 2030 metų tikslų. Tai yra labai svarbus etapas siekiant užtikrinti visišką atitikmenį ES stebėjimo priemonėms ir labai svarbu, kad Vietnamas veiksmingai įgyvendė savo prievolės ir, ir taip pat mes pritarėme autolos siūlymui dėl rezoliucijos. Iš tikrųjų, tas savanoriškas sustarimas ES jau yra uh, parengtas ir pasirašytas, tačiau labai svarbu, kad ir Kinija, kuri yra Vietnamo kaiminė ir taip pat būtų paliesta šio susitarimo ir kad tokia didelė valstybė taip pat prisijungtų prie šitos sistemos ir labai svarbu, kad šitas susitarimas būtų plečiamas pasaulio mastu. Lalund kalbėjo, kalba ir apie konkretas priemonės, teikdama, kad visos interesuotos šalis būtų labai aktyvos ir kad būtų įtrauktos ir trečios šalis. Ir taip pat Lalund siūlo patvirtinti šitą e, pranešimą ir pasisako už deklaraciją. Rezoliuciją. Dėkuoju. Yes, thank you, Mr. Chair. I speak... Ačiū. Sančias vardu aš norėčiau kalbėti. Mūsų frakcija pritarė, pritars FLECT iniciatyvoms, tačiau ES FLECT veiksmų planas įtraukiantis ir Vietnamą turėtų apimti ir kovos su korupcija priemonėmis. priemonės. Siekiant kovoti veiksmingai su korupcija reikia siekti didesnio skaidrumo, įtrauk, įtraukties ir taip pat geresnio šio susitarimo įgyvendinimo ir kad šito susitarimo esmę suvoktų ir visuomonė. Taigi flekt kontekste reikėtų turėti omenyje ir pilietinę visuomenę. Visos valstybės gaunačios paramą iš flekt susitarimo turėtų dėti daugiau pastangų, dėkdamos su flektu susijusius teisės aktus ir taip pat turėtų numatyti savifinansavimo ir saviparamos sistemas ir taip pat mažinti korupcijos riziką ir siekti, kad dėl flek teisės aktų įgyvendinimų nekiltų regione ir valstybėse pasirašusiuose šitos teisės aktus e, e, konfliktų. Taip pat reikėtų numatyti donorų paramą. Šitas sutarimas galėtų būti gera priemonė geresniai valdysenai, o tai reiškia, kad ES turėtų taikyti stebėjimo ir skaidrumo ir antikorupcijos priemonės. Iš tikrųjų, Tai reikštų, kad reikėtų sustiprinti bendradarbiavimą su iš donorų pagalbą gaunančiomis valstybėmis, e, e, užtikrinti kuo griežtesnį atskaitomumą, kovoti su pinigų plovimu ir taip pat reikia bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis. Kad e, sumažėtų interesų konfliktų pavojus, reikėtų skatinti, stiprinti viešųjų pirkimų uh, sistemas ir užtikrinti prieigą prie teisingumo. Sadiel as rapporteur for the opinion of the Committee on Development. Zahradil. Dar kartą ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Aš esu pranešėjęs Deve komitete ir dar kartą primenu, kad dėl mano nuomonės buvo balsuota vakar ir jai buvo pritarta vieningai. Buvo pasiūlyta 17 pakeitimų, aš visiems išskyrus 2 pritariau, kadangi juose buvo prieštaraujama mano rekomendacijoms dėl informacijos viešinimo ir dėl informatorių apsaugos. Manyčiau, kad šitos klausimus reikėtų gilintis mūsų vėlesnėse diskusijose. Dėkuoju. Dabar žodis kom... komisijos atstovo Hugo Marija Šaly, globalaus tvarumo e, skyrius atstovė. Penkias minutės atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat e, padėkoti pranešėjui už e, paramą šitam procesui, taip pat už įsipareigojimus už e, aiškinimas Vietnamo padėties vietoje ir už e, tuos signalus, kurių mes, mes siekime nusiųsti darybų e, metu. Pagrindiniai iššūkiai visi buvo pabrėžti pranešėjo, taip pat ir pagrindinių priemonių tikrinimas bei kiti dalykai. E, įgyvendinimo proceso tikrinimas, stebėsena. Mes norime glaudžiau bendradarbiauti su Vietnamu įgyvendinimo laikotarpiu, tam, kad įsitikintume, kad tikrai laikomasi visų numatytų e, aspektų. Aš taip pat džiaugiuosi, kad rezoliucijos projekte yra pabrėžiami esminiai aspektai, jie ten gana e, energingai yra pabrėžiami. Tai yra prieiga prie informacijos, skaidrumas, e, be kitako. Ir mes taip pat džiaugiamės, kad e, tekstas išeina už e, kaimininių, kaiminystės valstybių ribų. Ten yra minima ir Afrika, kuri yra labai svarbi mums miškų valdymo požiūriu. Taip pat mes džiaugiamės, jog E, Vietnamas e, patvirtino daug e, įvairių teisės aktų, tarp kurių yra ir flag. Aišku, VPI teisės akto gyvenimas yra susijęs su būtinais biudžeto ištekliais. Visi nugastavimai ir susirūpinimas, kurie buvo išsakyti, atsispindi dokumente. Mes e, turime jau patirties, kuri rodo, jog mes e, turime stebėti ir įsitikinti, ar tikrai visi būtini aspektai yra įgyvendinami tinkamai ir laiku. Mes e, e, tikimės, kad e, kompetentingose komitetuose diskusijos šito klausimo vyks greitai ir kad tas procesas bus užbaigtas laiku. Pirmininkas Fleg kontekste, žiūrint į praeitį, visuomet buvo kvestionuojamas visas gamybos uh, ciklas, kuris remiasi eksportu, aišku, Vietnamui medžio eksportas yra labai svarbus klausimas. Ką, komiti, ką komisija mano, ar Ar čia aptariamos nuostatos apima visą gamybos procesą, ne tik eksportą, bet ir uh, vidaus e, rinkai e, skirtą produkciją ir e, kaip tuomet veikia tas stebėsenos mechanizmas. Taip, flekt veiksmų planas siekia, jog visame miškų sektorėje valstybėje bus įgyvendinti tam tikri principai ir kad jie bus taikomi miškų, miškų e, perdirbimo pramoniai. Aišku, kad e, tai priklauso nuo valstybių partnerių, ar jos nori tos reikalavimus taikyti visai medžio pramoniai ar ne. Tos e, valstybės partnerės dažnai e, įsipareigojas laisvanoriškumo pagrindu įgyvendinti tam tikras e, reformas ir mes e, taip pat e, suprantame, jog šitie dalykai priklauso nuo tų valstybių politinės valios ir administracinių gebėjimų, ar tai yra įmanoma. Mūsų patirtis e, rodo, jog pavyzdžiui susitarimas su Indonezija tokio pobūdžio tik tai e, parodė, jog e, ir kontaktai prieš dėrybas, per dėrybas ir po jų atvedė prie konkrečių reformų įgyvendinimo. Aišku, ten buvo taikoma šiek tiek kitokios taisyklės ir reikalavimai e, vietiniams produktams ir tokių dalykų, aišku, negalima išvengti, kuomet susitarimai yra laisvanoriški. Taip pat e, mes žinome, jog kai kuriais e, atvejais tokie susitarimai, tokie veiksmų planai kaip e, FLECT prisidėjo prie to, kad būtų gerinama padėtis arba gerinamas dialogas su pilietinė visuomenė. Dėkuoju, dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams. Aš manau, kad mūsų tikslas yra bendras. Mes turime visi bendrą šitų dalykų matymą ir mes siekiame, kad e, šie dokumentai būtų ratifikuoti kaip e, įmanoma e, greičiau. Dar prieš ratifikuojant laisvos prekybos sutarimą su Vietnamu, norėčiau pabrėžti, jog laisvos prekybos susitarime 13 skyriuje, kur kalbame apie tvarų vystimasi, yra min, minimos trys e, privalomo pobūdžio ES priemonės - VP Reflect, IUU dėl e, nelegalios e, žuvininkystės ir nedeklaruotos. Komisija geltona kortelė yra e, skyrusi čia Vietnamui. Tad e, tame laisvos e, prekybos susitarime yra e, tvaraus vystimosi privalomojo pobūdžio skyrius, nes e, laisva prekyba nėra savitikslis dalykas, tai yra siejama su kitais tikslais, tarp kurių yra ir tvarus vystimasis. Ponas e, Šuster paminėjo regioninį kontekstą. Čia aš manau, kad e, jeigu daugiau ASEAN valstybių pereitų prie tų VPA procesų, tai būtų labai pageidautinas dalykas. Tačiau be Indonezijos tik tai Malazija ir, ir Vietnamas e, kol kas atitinka iš, iš anksnės sąlygas tai e, daryti. Aš buvau susitikus su Malazijos e, užsienio reikalų e, ministru, nes esu atsakinga už santykius su kokiamis e, e, Azijos valstybėmis ir aš pabrėžiau, kad Malazija yra dabar pasirengus VPA įgyvendinti galbūt išskyrus tik tai vieną Malazijos rajoną, kuris nėra dar e, e, įgyvendęs reikiamų priemonių. Tad e, mes tikimės, kad Malazija prisijungs greitai prie šito proceso. Toliau dėl jūsų pirmininkė klausimo, dėl e, medienos sektoriaus, kurio produkcija skirta vietos e, rinkai. Aš 13 metais lankiausi Vietname, kai buvo tarptautinės plėtros ministrė, tai e, tuomet e, aš e, mačiau, kokia padėtis yra įvendant reformas ir matau, kad tos reformas davė rezultatų. Dabar e, yra atvira duomenų bazė, kurią, gali, kurią leidžia naudotis ir kitoms suinteresuotoms pusėms e, Vietmano žinybos ir tai rodo, jog miškų išteklių valdymas yra atsakingas ir tvarus. Tad e, jeigu prie tokių domenų bazių užtikrinama laisva prieiga, tai yra matoma, kur yra panaudojama miškų žaliava, taip pat naudojamos palidovinės nuotraukos, tai taip pat yra labai naudinga tame regione, todėl kad tai leidžia pamatyti greitai vykstančius e, pokyčius, kurie kartais įvyksta dėl nelegalios veiklos. Tad tai yra tam tikrų priemonių, kurios e, gali būti naudingos ir naudojamos e, tokių valstybių, nes e, miškai yra labai e, svarbus, turint omenyje, jog tai yra beveik vienintelė galimybė natūraliu būdu absorbuoti CO2 esantį atmosferoje. Tikimės landaus ir tolesnio šių procesų vyksmo. Dėkuoju pakeitimo pateikimo terminas 24 sausio diena, 17 valanda. Mes e, e, vasario 19 dieną e, svarstysime šio pranešimo uh, patvirtinimo klausimą. Dabar devintas darbo tvarkės punktas BLS reglamento 978 2012 įgyvendinimas virš 200 pakeitimų buvo pateikta 227 žodis e, pranešėjai, ponui Fielner. Dėkoju, dėkoju visų pirma už pakeitimus. Mano nuostabai jie buvo praktiškai visi identiški. Aš nežinau, kodėl taip atsitiko, bet tai buvo. Daug iš jų e, susiję su pačios e, sistemos e, tobulinimu. Yra taip pat kai kurių gerų minčių siūloma, pavyzdžiui, pridėti Paryžiaus susitarimą, kalbant apie įmanomumą, yra kai kurių dalykų čia, kuriuos reikėtų paminėti, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės skundų nagrinėjimo mechanizmą ir tie dalykai gali būti siejami su dabar vykstančia stebėsena. Kartais man susidaro įspūdis, jog e, tie žmonės, kurie teikia tuos e, e, pakeitimus, nori, kad jungtinių tautų atitinkamos struktūros būtų pakeistos kitomis. Komisijos intencija turbūt tokia nėra. Toliau dėl dėl e, vietinės valdysenos mechanizmo tokiose valstybėse kaip e, Kambodža. Pavyzdžiui, kyla klausimas, kaip tai bus įgyvendinta, bet šiaip tai gera mintis. Toliau dėl e, skaidrumo užtikrinimo paramos teikimo srityje čia būtinas nuoširdus dialogas su valstybėmis ir jeigu taip yra, vis dėlto kai kuriais atvejais tam, kad būtų nusisitinkami signalai, reikia ir tam tikro diskretiškumo. Kiti pakeitimai, kai kuriuose reikėtų pakeisti formuluotės, pavyzdžiui, pakeitimuose dėl eksporto nuostatų, nes uh, Čia turi būti užtikrinamos vienodos sąlygos visose, visoje valstybių teritorijoje. Tariau dėl veiksmingos stebėsenos, kai kurios e, paramos gavėjos valstybės e, eksportuoja labai nedaug. Ir Europos e, Sąjungos spaudimas šioms valstybėms dėl to gali turėti ribotų rezultatų. Tarp dėl Paryžiaus e, susitarimo mes dar turėtume panagrinėti giliau tą klausimą, tačiau yra kai kurių aspektų, dėl kurių mūsų požiūriai diametraliai skiriasi. Pavyzdžiui, dėl priemonių, dėl e, skurdo mažinimo Europos e, Sąjunga čia teikia e, didžiausią dėmesį ekonominės naudos aspektams ir tos valstybės, e, kurios siekia dalyvauti toje sistemoje, tai daro todėl, kad jos yra neturtingos, tarp ES čia akcentuoja tam tikrų įsipareigojimų įgyvendinimą, e, nes e, BLS kaip Kai, kuris, kai kuriuose pasiūlymuose siūloma atsisakyti BLS um, sistemos ir tai turėtų neigiamų pasiekmių skurdo lygiui, tačiau e, nepaisant to, aš manau, kad mes e, galime susitarti dėl daugelio aspektų. Bet e, mes e, dabar rengiame E, tą kompromisinį pasiūlymą atsižvelgdami į druo ir dėvę e, pozicijas pasiūlymus. Šešėliniai pranešėjai. Ciana Begin, dėkoju pranešėjai už e, greitai atliktą darbą, ypač turint omenyje, kad pranešimas buvo pateiktas vėluojant Ir e, mes e, manome, kad e, BLS yra viena iš pačių veiksmingiausių programų, kurias yra sukūrusi komisija, siekiant užtikrinti tinkamus santykius su kai kuriomis valstybėmis ir siekiant daryti joms įtaką. Kai kurie aspektai ir temos, kurias minėjo pranešėjas, yra taip pat labai svarbios ir uh, mums. Ir e, mes e, manome, kad e, čia reikėtų dar kai kas reguliuoti ir įtvirtinti, tai yra pilietinės visuomenės dalyvavimo sąlygas ir veiksmingesnę stebėseną. Aš pateikiau taip pat pakeitimų, todėl kad dėl kai kurių aspektų mūsų nuomonė dar reikia papildomų pastangų Mes e, manome, aš manau, kad e, turėtume paminėti konkrečius atvejus tų valstybių, su kuriomis turi, mes bendradarbiaujame ir, ir, ir kurioms yra taikoma BLS ir e, su kai kuriomis iš tų valstybių iškyla rimtų problemų, aišku, mūsų požiūriu tai yra pagalbos šitoms valstybėms priemonė, bet iš tų valstybių pusės turi būti laikomasi tam tikrų įsipareigojimų, nes tos valstybės e, turi siekti e, gerinti žmogaus teisų apsaugą, be kita ko. Todėl aš ir akcentuoju kai kurios e, man pateiktus uh, pakeitimus, kuriuose kalbama apie atsižvelgimą į realią padėtį tose valstybėse, nes e, žmogaus teisų e, padėtis e, blogėja ten laipsniškai ir mes, jeigu norime, kad mumis būtų pasitikima, tai turime labai aiškiai sakyti partneriams, kokios yra mūsų vertybės ir ko mes norime iš tų valstybių, kad jos įgyvendintų. Prekybos visa infrastruktūra negali būti įgyvendinta, jeigu tos valstybės bando užsiimti įvairių dempingų, aplinkosauginių, socialinių dempingų, kuris paliečia darbuotojų teisės, uh, ir e, taip pat grinai prekybiniai aspektai, tai visa tai turi sudaryti visą visumą ir turi būti atsižvelgiama į visą tai, nes e, BLS schema turi, aišku, remtis visais šitais aspektais, nes vien prekybinių aspektų yra nepakankama. Ponas Karin dabar nedalyvauja, dabar Alde vardu ponė Rys. Rys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano eilė dabar, taip, tvarkoj. Buvo kalbėta apie reikalus kiek pakeitimų. Aš manau, kad kai kurie pakeitimai bus E, naudingai. Patricijos Lalond vardu pabandysiu paaiškinti, kas ir kaip jos čia nėra. Mano kolega e, nori padėkoti pranešiui ponui Filner už parengtą iniciatyvinį pranešimą, kuris yra aiškus, tikslus ir susijęs su konkrečiais siūlymais. Mes tai girdėjome. Tas rezoliucijų siūlymas yra ypatingai svarbus, nes ten vertinamas reglamento įgyventinimas e, Ten yra kalbama apie BLS taikymą, labai aišku, e, jį taikant e, yra nuspręsta, kaip besivystančiom šalims, labiau įsivyščios šalis taiko BLS. Ir e, vis tos nuostatos yra labai svarbios tų trečiųjų šalių, kurioms jis taikomas socialiniam ir ekonominiam vystimusi. Pone Lalon pateikė pakeitimus, jos tikslas yra užtikrinti, kad tos šalis, kuriams taikoma BLS, vystytųsi pozityviai ir subalansuotai. Patricija Lalon pateikė septynis pakeitimus dėl penkių krypčių, kurios jai atrodo būtinos, kad tas reglamentas gerai veiktų. Pirmiausia, tvarios plėtros nuostatos nuspelno didžiausio dėmesio. Tenka pasakyti, kad šalis, kuriams taikoma BLS, plus, turi laikyti 25 tarptautinių konvencijų. Ir man regis, kad e, būtų taip pat ir Paryžiaus susitarimą verta prijungti prie to sąrašo. Kalbant apie tarptautinius įsipareigojimus, reikia pasakyti ir apie, ir apie tai, e, kalbėjo socialistų šešėlis pranešėjas, įtraukti pilietinę visuomenę. Reikia, kad piliečiai įsitrauktų į tuos procesus, nes tai padeda papildyti teisingumo ir viešosios kompetitingus administracijos darbą. Trečia mintis. E, kai panaikinamas BLS režimas, reikėtų taikyti labai tikslinį požiūrių kad jis būtų taikomas ne tik kai kurioms veiklos sektoriams, bet ir ekonominiams subjektams, nes pasitraukimas iš BLS vyksta taip, turi būti atliekamas komisijos tyrimas, jis turi būti labai skaidrus, labai aiškus, kad tos tyrimo rezultatus žinotų visos šalis. Ketvirta, paslaugų integravimas į būsimą BLS. Patricija Lelund mano, kad tai yra pernelyg toli siekiantis, net kontrproduktyvus siūlymas. E, nes paslaugų eksportas atrodo pakankamai neaiškis rytis, painis rytis, ji norėtų pirmiausia optimizuoti egzistuojančias teisinės taisyklės, siekiant e, ilgalaikių ekonominių pokyčių. E, mano kolegė taip pat pastebi, kad rezoliucijų siūlyme nėra paminėtas tekstilės sektorius, tačiau būtent tas sektorius yra E, tas, kur daugiausia taikoma BLS nuostatos. Tad jis 12 punktą siūlo labiau paaiškinti ir padaryti nuoseklesnį. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Prašoma, kai ir vardu kolega. Čia turiu kolegos Karim nuomonę, kuris negalėjo dalyvauti posėdėje. Tad paskaitysiu. Kolega dėkoja pranešėjai už, atli, už parengtą pranešimo projektą, gali paremti daugelį pateiktų pakeitimų, kurių tikslas yra pagerinti BLS taikymo siūlymą. Tačiau jam problemų kyla dėl kai kurių pakeitimų. Pavyzdžiui, 81 pakeitimas, kur yra kalbama iš BLS schemos išbraukti kai kuriuos subjektus. Šiaip BLS schema labiausiai yra taikoma eksportui. Ir ten taip pat kalbama apie aplinkosaugos ir darbo teisės klausimus. Būtina, kad šalis besinaudojant BLS jų laikytųsi. Taip pat svarbu, kad būtų numatyti reikiami sąlygiškumo principai. Kolega sako, kad jis siektų labiau gal ne visiško panaikinimo to susitarimo, bet, bet taip pat pritarė būtinybą įsteigti skundų mechanizmą skundai galėtų būti teikiami ES e, delegacijoms, jų atstovybėms. Klausimas, kiek tai būtų gyvendinta. Ir paskutinis dalykas - pakeitimai nuo 22 iki 24. Būtinas uolumas, būtent apie tai čia kalbama. Ši tvarka nėra kažkas neefektyvaus, priešingai. Ir reikėtų paskatinti tokio pabudžio iniciatyvas ir įmonės paskatinti, kurios kaip tik dirba, e, užtikrindamos savo reputaciją, laikydamosi taisyklių. Tiek noriu pasakyti mūsų šėlis panašios ponas Karim. Ačiū. GUE frakcijos vardu kalbės kolegė Miner. Ačiū, ponė pirmininkė. Lola Sančias vardu noriu pasisakyti. Jau sakiau, šį rytą negali dalyvauti mūsų posėdėje. Šiame pranešime, kur kalbama apie BLS reglamentų gyvendinimą, yra e, svarbu susitelkti prie svarbiausio reglamento tikslo, tai yra skurdo mažinimas. Tai reiškia, kad neturime tiesiog stebėti, kaip vystosi prekybos balansas. Prekybos preferencijų taikymas reiškia, kad reikia BLS taikyti geriau, kad būtų pasiekta geresnių rezultatų. Tai yra tas reglamentas, kuris yra sutelktas labiausiai į tvarumą, į produktų diversifikavimą. E, skaidrumas yra tas dalykas, kuris svarbu užtikrinti. Informacija turi būti atvira piliečiams, pilietiniai visuomeniai. Sankcijų sistema taip pat turėtų būti aiškiai ištobulinta. E, ir taip pat matyta galimybė pasitraukti iš sustarimų iš dalies ar atskiriems sektoriams. Šis sustarimas yra svarbus pakeitimai buvo pateikti atsižvelgiant ir į Devio komiteto nuomonę. Džiaugiuosi, džiaugsiuosi turėdami galimybę dirbti su šešėliniais pranešėjais, su pranešėjai, kad būtų galima pasiekti labiau subalansuoto susitarimo. Be visų tų iššūkių svarbu kovoti su tokiais dalykais kaip aplinkos niokojimas, žemės grobimas ir kiti tomis problemomis, tokiamis e, svarbu kovoti už socialinių teisų užtikrinimą. ES bendradarbiavimas turi prisidėti prie to, kad pasaulyje gerbus būtų skirsumas to lygiau. Būtina taip pat numatyti ir tam tikrus teisinius įpareigojimus įmonėms, kurios steigėsi ES e, kad vienodomis konkurencijos sąlygomis visos dalyvautų rinkoje. Ačiū. Dėkoju. NF frakcijos vardu. Žemė Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik keletą pastabų išsakyti dėl tos sistemos, e, apie kurią kalbame. Kai kas jai pritarė ir tai mane stebina. Na, nesuprantu, kodėl šiandien mes taip gailimės. Dėl to, kad trūksta tų besivystančių ekonomikų diversifikavimų. Jos sulaukia pagalbos pagal BLS. Be abejo, tos tarifinės preferencijos, lengvatos, e, turi tam tikros naudos, bet labiausiai iš to pelnosi tie, kas spekuliuoja, išveždami kai kuriuos e, produktus. Komisija garbina kažkokią dogmą, sakydama, kad uh, E, tik atvira ekonomika yra ir prekių išvežimas yra tas dalykas, kuris padeda vystytis vietos ekonomikai. Bet aš manau priešingai, reikėtų atsisakyti tos spekuliatyvios kultūros, kurią skatina BLS, reikėtų atsisakyti. Svarbu kurti vietos ekonomiką, kuri yra labiau kurianti darbo vietas. Galima kitaip galvoti apie tų šalių E, įtraukimą į ekonomiką. Nebūtinai tas besivystančias šalis reikėtų įtraukti į bendrą pasaulinę ekonomiką, kur rinkos yra tokios nepastovios, kur jos negali išsilaikyti. Manau, kad nereikėtų į tas pragariškas, e, tuos pragariškus sūkurius įtraukti tų besivystančių šalių. Taip, aš manau. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. I... Ačiū. Aš taip pat pritariu viskam, ką pasakė mūsų šešienė pranešėja Alesija. Aš taip pat pateikiau įvairiausių pakeitimų siūlymų, laik, turėdama omenyje įvairiausias deklaracijas ir nuomonės, kurias šiais klausimais yra parengęs Europos parlamentas. GSP plus iš tikrųjų yra gera priemonė kovojant su skurdo mažinimu, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į būtinybę ratifikuoti tarptautinės konvencijas ir laikytis jų nuostatų galbūt reikėtų pateikti aiškę apibrėžtį, kas yra sistemingas ir grubus konvencijų pažeidimas. Komisija deleguotame teisės akte galbūt turėtų nurodyti, kaip ji supranta sisteminius ir grubius tarptautinių konvencijų pažeidimus ir kad uh, po to būtų galima įvertinti komisijos veiklą siekiant užtikrinti GSP plus e, įgyvendinimą. Taip pat dėl įmonių ir socialinės atsakomybės skyrėse reikėtų taip pat nurodyti tą pažangą. GSP plus taip pat turėtų būti priemonė užtikrinti uh, žmogaus teisių stiprinimą, taip pat e, pagerinti darbo mm, teisę. Labai svarbu nepriklausomas visuomenės, e, nepriklausomas organizacijas, e, visuomenės atstovus įtraukti į GSP stebėsenos procesus. Buvo iškelta parlamente abejonių dėl žmogaus teisių gynėjų padėties, ypač tose konvencijos, konvencijas pasirašusiose valstybėse. Skundai turėtų galbūt būti įmanomi pagal GSP stebėsienos sistemą. Bet to galbūt nereikėtų sukurti tokios sunkios sistemos, pagal kurią žmogaus teisų gynėjai turėtų pateikti skundą pagal sistemą. Tokia sistema turėtų suteikti galimybę plačiai, nuosekliai įvertinti tą e, pasiekimų lentelės rodiklių apžvalgo nuo GSP plus artimiausių metų jau yra perinama prie laisvos priekybos susitarimų. Pavyzdžiui, Pietų Amerikoje, kur yra e, pažeidžiamos žmogaus teisės, pavyzdžiui, Gvatemaloje Taip pat yra pažeidžiamos darbuotojų teisės, ten yra e, netgi dėl sunkių darbo sąlygų susidegina darbuotojai. Aš manyčiau, kad nereikėtų vengti situacijos, kai pagal šitą e, susitarimą įdėksime labai gerą stebėsino sistemą, tačiau kitos valstytos valstybės pasirašys blogus prekybos susitarimus, kuriais bus sumenkinti šio susitarimo reikalavimai. Taip pat tvaraus vystimosi skyriai turėtų būti įtraukti į panašus susitarimus. Jūs 116 pakeitimą pateikiau ir ten atsižvelgiama į komiteto nuomonę šiuo klausimu. Ir šiuo pakeitimu. Mes visada klausėme apie papildomą naudą prekybos santykiuose ir kalbame apie sankcijas, jeigu tarptautinės konvencijos pažeidžiamos Ir dažniausiai žmonės e, vietoje paprasti gyventojai, kurie e, pajaučia tokių susitarimų pasiekmes. Šita preferencijų sistema yra naudinga tik tai įgyvendinus tam tikras sąlygas. Mes tikimės, kad šitas pakeitimas, kurį mes pateikėme, bus priimtas didžiausiai daugumai, dideliai daugumai. Alina Balkuk, komisijos atstovė. Labą dieną, ačiū už jūsų pasisakymus. Mes džiaugiamės INTA parlamento uh, projekto, pranešimo projektu dėl šito susitarimo įgyvendinimo. Vakar AFET komitete buvo pateikta, dėl komitetuose buvo pateikta pakeitimų siūlymų. Šitame pranešime yra pateikiamos naudingos įžvalgos, kuriomis yra atsižvelgiama į mūsų apmąstymus Reglamentas turėtų įsigalioti 24 metų sausio mėnesį. Taigi komisija pateiks vidurio laiko, pateikė vidurio laiko tarpio vertinimą praėjusių metų spalio mėnesį ir ten buvo atsižvelgta į tris e, tikslus Ir šitie trys aspektai atsispindi į jūsų diskusijoje, tai yra skurdo mažinimas ir ekonominis vystimasis, antra tvarbu, tvarus vystimasis ir geros valdysinos skatinimas ir taip pat ES interesų paisimo rodikliai. E, išorės konsultantai konstatavo, kad e, BLS e, iki šiol pasiekė tikslų ir šiuo metu verslo subjektams yra pakankamai prognozuojamos veiklos sąlygos, kadangi yra numatytas dešimties metų laikotarpis, ekonominis poveikis yra palankus apskritai ir BLS buvo labai naudinga uh, skurdžioms valstybėms, kadangi e, su jomis numatytos sutarties nuostatos prie, leidžia prekiauti viskuo išskyrus ginklais. GSP plus nauda išaugo 54 procentais ir, žinoma, ne ES pramonės įmonių sąskaita, kadangi importas padidėjo 4,1 e, procentų ir šitos mažai išsivyšios valstybės taip pat padidino savo eksportą ES 2,1 procentais. Žinoma, tarp naudos gavėjų yra uh, skirtumų, netolygumų, tačiau pranešime yra kalbama, kad reikia skatinti šitas valstybės, diversifikuoti savo eksportą, kadangi jis dabar apsiriboja iš esmės e, tekstilės gaminiais ir avalynėm. Yra ir kitokių iššūkių susijusių su uh, kitais uh, aspektais, uh, konkrečiais uh, eksporto barjerais. Tačiau šita suta, sutartis leidžia vis dėlto skatinti socialinį vystimas ir poveikis yra akivaizdus mes konstatavome, kad stebėsienos sistema ir taip pat viešos ataskaitos, kurios keliamos kas treji metai, daro vis daugiau spaudimo toms valstybėms rimtai žvelgti į tarptautinės konvencijas ir jas tinkamai įgyvendinti. Žinoma, šitas e, teigiamas poveikis priklauso ne tik tai nuo prekybos preferencijų, viskas priklauso ir nuo valstybių, nuo to, ar jos tinkamai gyvena politiką, ar nukreipia šios prekybos politikos įgyveninimui pakankamai lėšų. Mes vis dėlto konstatuojame, kad dar pasitaiko žemės grobimų atvejų, taip pat žmogaus teisų pažeidimų atskirose valstybėse. Ir trečiasis aspektas, kurį aš turėčiau paminėti, tai poveikis ES pramoniai, jis susijęs su tais saugikliais, su jų mechanizmu, kurie yra numatyti Šitos lengvatos, žinoma, galbūt gali sumenkinti ES kon, kon, kon, įmonių konkurencingumą, tačiau mes galime tuo atveju pritaikyti saugiklių mechanizmą. Pavyzdžiui, iš Kambodžos, iš Mienmaro teikiamoms prekiams bus pritaikytas šitas mechanizmas, taip pat yra numatytas laipsniškas tų priemonių taikymas, kai tos valstybės tampa per daug konkurencingos, kad galėtų e, gauti prekybos lengvatas. Žinoma, yra pateikiamos rekomendacijos, atkreipsiu dėmesį į dvi - skaidrumo stiprinimas ir atskaitomumas ir pilietinės visuomenės įtraukimas. Mes siekime, kad pilietinė visuomenė prieš stebėsenos e, e, vizitus būtų klausiama, būtų klausima jos nuomonės ir taip pat reikia labiau bendradarbiauti su konkrečia valstybe skleisti informaciją ir taip pat su verslo pilietinės visuomenės atstovais reikėtų aptarti šitas lengventas, kurios numatytas konkrečiai valstybei. Taigi artimiausiais mėnesiais mes parengsime dar vieną tyrimą, poveikio vertinimą, kuris apims ilgesnį laikotarpį, kadangi šiame tyrimė mes nagrinėjame tik tai trijų metų vykdymo gyvenimo laikotarpį, o kiname tyrimė mes jau pažvelgsime į platesnį laikotarpį. Ačiū. Norėčiau atkreipti dėmesį į keletą aspektų, į du. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti kad reikia pritarti pagrindiniai struktūrai mes sutinkame, kad reikia siekti, mažinti, apskaitai vengti skurdo, tačiau kad besvysančios skurdžios valstybės jos turi gauti papildomą, papildomą ES paramą. iš tikrųjų labai negerai spausti skurdžią valstybę. Mes puikiai žinome, kad kai kurios valstybės neturi pakankamai svertų bendradarbiauti šioje srityje. Todėl mes turime e, joms pasiūlyti kitą meduolį, kitą svertą, tai galėtų būti GSP. Plus ir jas turėtų padėti e, toms valstybėms mažinti skurtą, užtikrinti pilietinės teisės. Kitas dalykas - prekybas viskuom išskyrus ginklais. Tačiau jeigu valstybė iš tikrųjų yra skurdi, reikėtų atverti visiškai ES rinkas tokioms valstybėms. Todėl mes tai turėtume atspindėti savo pakeitimuose. Kita vertus, mes turėtume grįžti prie pagrindinės diskusijos, kokios preferencijų sistemos mes pagėdaujame. Kitas dalykas - trade direktoratas ir mūsų institucijos turėtų vaidinti stebėsienos procesuose. Aš manyčiau, kad mes neturėtume dubliuoti E, to daugia šališkumo principo, turiu omenyje įvairias institucijas, tarptautinės organizacijas ir aš manyčiau, kad jas reikia stiprinti įvairiais būdais ir jas įtraukti į sustiprintą stebėseną. Gali būti mūsų norai labai dideli, mes galime įtraukti daugą į mūsų siūlomą sistemą. Tačiau mes negalėtume sumenkinti kitų institucijų, teikdami, kad mes tai galime padaryti geriausiau. Taigi e, reikėtų, ko gero, nesumenkinti kitų sistemų ir taip galėtume pasiekti daug geresnių rezultatų. Taigi sėkmės darybose su šešėliniais pranešėjais. Balsavimas vyks vasario 19 dieną. Taigi, vieną minutę vėluojame ir po to prasidės koordinuoja koordinatorių posėdis.